darbo tvarkė. Pirmininkų pagal 149 darbo tvarkos taisyklių punktą buvo patvirtinta mm, pirmininkų suoigoje darbo tvarkėje. Tačiau yra prašoma priimti rezoliuciją dėl priemonių kovai su teroru, terorizmu ir ta rezoliucija turėtų būti aptarinėjama plenarnėje sesijoje kitą mėnesį. Žodis González. Mikro. Gracias, señor presidente. Este Parlamento produce todo tipo de resoluciones. Parlamentas yra prieimęs įvairiausių rezoliucijų ir todėl po to, po įvykių uh, E, Paryžiuje nebūtų galima tiesiog sėdėti sudėjus rankų. Visų pirma, reikėtų, kad pasaulis išgirstų mūsų balsą, reaguojant į šituos teroristinius išpolius. Mums reikėtų ne tik tai pademonstruoti bendrumą, e, kalbant apie įvykius Paryžiuje, bet ir apskritai, o ypač, kai kalbame apie tokius svarbus dalykus kaip E, teroristinis išpolis Paryžiuje, mes negalime apsiriboti vien tik kalbomis. Ir apskritai šita rezoliucija neturėtų būti blogos kokybės, todėl mes turime remti pečius ir susivienyti ir paskelbti labai griežtą rezoliuciją. Dėkoju kolegai Gonsalės. kas pasisakyti norėtų paremdamas šitą prašymą Verhofstadt. E, dėkui. Pirmiausia, tai norėčiau pasakyti, kad labai džiaugiuosi, kad mano EPP kolega nori diskusijų dėl išpolių Paryžiuje ir dėl to, kokiu priemonių dėrėtų imtis, nes norėčiau pri, priminti, kad per pirmininkų sueigą paskutinį kartą EPP nebuvo užtikrinta, kad šiandien reikia tą klausimą apsvarstyti, tai dabar džiaugiuosi, kad EPP nuomonė, pozicija dėl to pasikeitė ir dėl to aš ir siūlau, kad parlamentas turėtų sutarti dėl bendros pozicijos iki tol, kol vyks vadovų taryba 12 dieną vasario. Kas norėtų paprieštarauti šiam siūlymui, pane Zipil? Ačiū pirmininkė. Po teroristinių išpolių Paryžiuje šimtai tūkstančių Pary... prancūzijos piliečių demonstracijose išreiškė savo uh, požiūrį į demokratiją ir bendras vertybės. Vakar buvo pasakyta, kad nereikia kokių nors papildomų akcijų, kadangi pakanka jau turimų teisinių priemonių. Mums reikia atsako į terorizmą, ypač tą terorizmą, kuris atsiranda tarp mūsų. Atsako į radikalizavimą, kadangi mūsų pačių valstybėse mūsų pačių piliečiai tampa radikalesni, todėl visiškai neteisinga būtų labai skubiai parengti bet kokią rezoliuciją, reikėtų pažiūrėti, kokias turime jau egzistuojančias teisinės priemonės ir neskubėti priimti rezoliucijos iki vasaro mėnesio. Das über den Antrag von Balsuosime už šį pasiūlymą. Kas už prašome pakelti rankas? Kas prieš? Turėsime balsuoti kortelėmis, kadangi rezultatas nėra akivaizdus. Balsuokime kortelėmis, kad žinotume, kaip pasiskirsto balsai. Taigi, Pradedu balsavimo procedūrą. Balsuojame. Baigiame balsavimą. Ar visi jau balsavo? Baigiame balsavimą. Du šimtai penki už šimtas keturiasdešimt susilaikė die fraktion der grünen beantragt eine aussprache über komisijos vicepirmininkės e, pasisakymas, po to Europos strateginis fondas ir susitikimas Paryžiuje. Tokie darbotvės klausimai. Jeigu visiems suteiksime žodį po vieną minutę, tai teks dirbti iki 21 valandies, valandos. Pone Harms pirmiausia. Pirmininkė, gerbiamus kolegijas, gerbiami kolegos, aš frakcijos vardu prašiau diskusijų nedalyvaujančioje plenarnėje sesijoje e, Mogerinį diskusijų apie įvykius e, pietryčių Ukrainoje, ypač įvykius susijusius su Moripuliu. Mes praėjusią savaitę priėmė sprendimą e, plenarnėje sesijoje, tačiau dabar manome, kad dabar ypač po tų baisių įvykių ryt, pietinėje, ukra, e, rytinėje Ukrainos dalyje rimtai aptarti šitą klausimą ir dar kartą patvirtinti mūsų politinio darbo su Ukraina esmę, tai yra užtikrinti taiką ir sustabdyti Ukrainos rytuose žudimus. Šiandien mes dar kartą patvirtiname savo nuostatą, kad reikia šį klausimą aptarti šiandien, kadangi iš kai kurių valstybių narių, ypač iš Atenų, ateina signalai, kad ateityje reikėtų labiau atsižvelgti į Rusijos interesus šiame konflikte. Aš manau, kad Europos parlamentas prieš ministrų tarybą vyksiančią šią savaitę turėtų aiškiai parodyti savo poziciją, mes turėtume parodyti, kad esame vieningi, solidarūs ir siekiame to paties iš užsienio reikalų ministrų. Mes visada buvome solidarūs su Graikija, tačiau gavusi tokių signalų, manyčiau, reikėt, manyčiau kad reikėtų pakalbėti ir apie rytų Ukrainoje vykstančius įvykius. Kas norėtų pat pritarti šiam pasiūlymui, kolega Prėda kalbės prieš. Dėkui, ponė pirmininkė. Mes nepritarėme kolegės prašymui. Jau vyko pirmadienį mūsų e, užsienio reikalų komitete diskusijos dalyvavo juose Ukrainos ambasadorius Europos Sąjungoje ir mes paaiškinome ir savo poziciją ir viską aptarėme ir ko gero nėra ką prie to pridurti. Bet pritarčiau tam, ką tik pasakė kolegė dėl Atenų pozicijos, nes ši neprimtina Atenų pozicija mus nustebino. Ir noriu pasakyti, kad tai, ką nori daryti ponas Cipros, turėdamas alijansą su Putinu, tai mum yra neprimtina. Į tą norėčiau atkreipti jūsų dėmesį. Siūlau balsuoti dėl šio pasiūlymo, dėl įtraukimo į darbo tvarkę deklaracijos dėl įvykių Ukrainos rytuose. Tai būtų deklaracija kuria būtų, kuri būtų aptarinėjama nedalyvaujant vyriausiosios visuose įgaliotiniai išorės klausimams. Ir taip tas siūlymas reikštų, kad posėdis tęstųsi iki 21 valandos. Kas už šį pakeitimą? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmestas šitas pasiūlymas akivaizdžiai daugiau balsų buvo prieš. Taigi patvirtinome darbo tvarkę.